So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, mėly kolegos. Tęsėme mūsų komiteto posėdį. Matau, kad nepaisant sniego Briuselyje beveik visi suge, sugebėjote atvykti į posėdį. Mano šalyje yra 40 cm sniego, tai yra žymiai daugiau negu čia Briuselėje pusantro centimetro, bet iš tiesų puiku, kad grįžta normali kasdienybė. Matau, kad yra pakankamai kolegų, galėsime balsuoti. Buvo pasiūlyta pradėti nuo 12 darbo tvarkės punkto, tai yra Sergio Berlato pranešimas Po pusantros valandos baigsime balsavimus, tada e, atvyks pas mus parlamento pirmininkas Buzekas. Manau, kad e, diskusiją su juo reiktų apriboti 20 ar 25 minutėms ir kiekvienos frakcijos atstovas galės pasisakyti po minutę. O paskui balsuosime dėl Marisa Matijas pranešimo dėl Alzheimerio lygos. Tas pranešimas turi daug pakeitimų, bet manau, kad spėsime. Taigi dabar balsuosime dėl Sergio Berlato pranešimo Žemės ūkio pripažinimas strateginių sektoriumi atsižvelgiant į aprūpinimą maistu. Balsuosime dėl pakeitimų. Pirmas pakeitimas - Arsenis Lepaš Pirilijo, kas už? Prieš susilaikė priimta. Aš pats turiu pasiruošti balsavimo kortelę, jūs padarykite irgi tą patį, gali būti, kad jų prireiks. Toliau trečias pakeitimas, Ferrera, Džamarija Udžijas, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Antras pakeitimas. Džamarija Udžijas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas Ferrera, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas Ferrera Džamarija Udžijas, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas. Džamarija Udžės Ferrera. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas Pirilio pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kas už, prieš prieš, susilaikė. Patikrinsime. Pradedame balsuoti dėl devinto pakeitimo. Nee, noch nicht. So, wir öffnen mal die Abstimmung. Noch einmal. Drück. Dar kartą balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. 22 už 25 prieš atmesta. 11. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 10. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 12. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 13. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 15. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 14. Kas už? prieš susilaikė atrodo atmesta. 16. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 17. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 19. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis kas už, atsiprašau, ji atkrenta. Tai tuomet ketvirtoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 20 pakeitimas. Taip pat balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji. Norite patikrinti pirmąją dalę, taigi 20 pakeitimo pirmoji dalis balsuojame. Dan Jorgensen balsavimo kortelė taip pat bus panaudota. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji, kas už, Labas rytas, prieš susilaikė atmesta. 21. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 22. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 23. Gardinį pakeitimas kas už? Prieš susilaikę atmesta. 24. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 26. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 27. James Nicholson pakeitimas. Balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaikė. Atrodo atmesta, bet galime patikrinti. Taigi balsuojame dėl pirmosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prie, prieš susilaikę atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. Dėl 28 pakeitimo buvo pateiktas žodinis pakeitimas paskutinėme sakinyje turėtų būti ne and promote development of sustainable agriculture praxis, tik tai būtų išbrauktas žodis development of. Jeigu niekas neprieštarauja, tai balsuojame 28 pakeitimą taip, kaip jis pakeista žodžiu. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Mm, žodinis pakeitimas nepadėjo. 29. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 30. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 32. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 31. Kas už? prieš susilaikė priimta. 33 kas už prieš susilaikė priimta. 34 kas už prieš susilaikė priimta. 35 kas už prieš susilaikė priimta. 36 kas už, prieš susilaikė priimta, 37 kas už, prieš susilaikė priimta, 38 kas už, prieš susilaikė priimta, 39 kas už, prieš susilaikė priimta, 40 kas už Arsenis Lepaš ir kitų pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime, balsuojame dėl 40 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Aiški dauguma už, taigi priimta. 41 kas už, prieš susilaikė priimta. 42 kas už, prieš susilaikė priimta. 43 balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 44. Kas už? Prieš susilaiko. Žaliai nebalsuoja? Tai už, prieš ar susilaikot? Patikrinsime 44 pakeitimą. Jau taip aptingote anksti ryte, Balsavimas baigtas. Suprantu, kad nors ir vėliau, bet ne per vėlai pakeitėte šitą. Taigi priimta. 45. Pirilio pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 46 buvo atsimtas, taigi 47 kas už. Prieš susilaiko priimta. 48 kas už. Prieš susilaiko taip pat priimta. 49 kas už. Prieš susilaiko priimta Ta pati dauguma priimta 50 kas už, prieš susilaiko priimta, 51 kas už, prieš susilaiko priimta, 52 kas už, prieš susilaiko priimta. 53 Rovana Plom pakeitimas balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 54 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime, tikriname 54 pakeitimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 55. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 56. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji. Kas už? Prieš. Susilaiko Taip pat priimta. Na ir galiausiai balsuojame elektroniniu būdu dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Rezultatas yra 44 už, ne vienas prieš ir šeši susilaikė, taigi šve, sveikinu pona Sergio Berlato, šio pranešimo autorių. Ich ähm, würde Folgendes vorschlagen. Der Präsident sollte eigentlich. Dabar siūlyčiau tokį dalyką parlamento pirmininkas turėtų ateiti bet kurią sekundę, tačiau norėčiau dabar paprašyti, kad Marisa Matijas pakomentuotų savo pranešimo pakeitimus. Jei suteiksime 3-4 minutės, tai yra sudėtinga situacija, ne visi matyt žino visas naujienas, taigi Marisa Matijas pristatykite mums uh, E, pranešimą ir kompromisus, o vėliau tada kalbėsime su pirmininku Buzeku. Obrigada, senhor presidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Keletą žodžių, kad paaiškinčiau, dėl ko mes balsuosime ir kokio kompromiso pasisekė pasiekti. tie apribojimai, kurie buvo nustatyti mano pranešimui, reiškia, kad faktiškai turėjo būti pateikta daug pakeitimų. Ir dėl to noriu padėkoti kolegoms, ne tik tai šešėliniams pranešėjams, bet ir kitiems kolegoms, kurie pateikė labai daug pasiūlymų dėl pranešimo keitimo. Aš pati esu pateikusi tokių pasiūlymų. Na ir galiausiai tų pasiūlymų skaičius išaugo jų yra daug. Ir dokumentas, kuris jums pateiktas jame, matote 103 iš viso konsoliduotus pakeitimus ir 60 kompromisinius. Kodėl tai daug pakeitimų? Todėl, kad norima sustiprinti pranešimo šerdį ir ankstyvos skryningo, ankstyvos diagnozės nustatant neurodegeneracinės lygas yra vienas iš mūsų tikslų. Nebejotinai dar būtina pažymėti ir tarp valstybinį bendradarbiavimą ir visų pastangų sutelkimą, nes nereikėtų toliau skaidyti darbo ir manau, kad pats laikas pasimokyti iš ankstesnės patirties, pasiremti geriausią patirtimį, nes šios lygos, nuo šių lygų kenčia pakankamai didelis mūsų visuomenės procentas. Todėl yra būtina apibendrinti gerą praktiką ir paskleisti ją Europos Sąjungoje. Kitas dalykas – moksliniai tyrimai reikia pasinaudoti naujausių tyrimų rezultatais. Anksčiau daug ko mokslas nežinojo apie neurodegeneracinės lygas. Labiausiai, daugia, mažiausiai buvo žinoma apie lygų kilmės priežastis ir ilgalaikės pasiekmes. Tai reiškia, kad turi būti vykdomi moksliniai tyrimai, o geriausia vykdant mokslinius tyrimus valstybėms narėms bendradarbiauti, tiksliau bendradarbiauti tam tikroms jų mokslinio tyrimų institucijoms. Tada bus kur kas daugiau rezultatų, bet šiuo atveju mokslinio tyrimo apriptis yra kur kas didesnė negu, pavyzdžiui, farmakologijos srityje, nes reikia labai daug apriepti aspektų, todėl yra patytas pakeitimas ir dėl mokslinio tyrimų. Dar vienas dalykas - tai yra lygos poveikis pačiam sargančiajam bei jo ar jos šeimos nariams ir atitinkama pagalba jiems. Dėl to irgi buvo pateikta nemažai pakeitimų tam, kad pagrindinės idėjos būtų sustiprintos. Ir dar kartą noriu labai padėkoti kolegoms, kurie atliko didžiulį darbą. Ir tokiu būdu mes galime apimti visus aspektus. Daugelis konstruktyviai prisidėjo prie pranešimo tobulinimo. Todėl teikiu, kad kompromisiniai pakeitimai tikrai patobulins pranešimą ypač prisimenant tas karštas diskusijas, kurios vyko svarstant neurodegeneracinius susirgymus, rengiant pranešimą. Dėkoju Marisa Matijas už pastabas dėl kompromisu. Ar kas nors turi kokių nors pastabų, gal kas nors nori protestuoti, pasipriešinti tiem kompromisams? Ne. Mat, matote, kad aš bandau temti laiką sakė, kad parlamento pirmininkas atvyks 9 val. 30 minučių. Tai tiesiog manau, kad mums dabar tiesiog reikia palaukti, nes nėra jokios prasmės pradėti balsuoti dabar. Bet ilgai laukti taip pat nėra prasmės. Ja, okay. Gerai, pradėkime balsuoti. Mes skambinome parlamento pirmininkui, buvo pasakyta, kad jie pakeliui, bet kada turėtų atvykti. Taigi pradedame balsuoti. Pirmoji dalis 75 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau. Tai yra devintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Toliau kitas puslapis, 78 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 79 kas už prieš susilaikė priimta. 80 kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas dėl antrosios dalies kas už prieš susilaikė priimta. Toliau 89. Teodoras Kilakakis pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečioji kas už. Prieš. Susilaikė. Taip pat priimta. 90 pakeitimas su žodiniu pakeitimu dėl antrosios dalies, tačiau pirmiausia balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis atkrenta. 91. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 92 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 93 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 11 kompromisas dėl trečiosios dalies kas už prieš susilaikė priimta. 97 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. 98 kas už prieš susilaikė priimta. 12 kompromisas dėl ketvirtosios dalies kas už prieš susilaikė priimta. 101 pakeitimas. Marina Janakudakis, kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 102. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 103. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 105. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 107 kas už, prieš, susilaiko priimta. 108 kas už, prieš, susilaiko. Turime patikrinti elektroniniu būdu, balsuojame dėl 108 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 kompromisas dėl penktosios dalies. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Šimtas penkioliktas balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis atkra. 116 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 117. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 118. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 119. Kas už? prieš susilaiko priimta. 120 kas už prieš susilaiko priimta. 121 kas už prieš susilaiko priimta. 122 kas už prieš susilaiko priimta. 123 kas už prieš susilaiko priimta. 124 kas už, prieš susilaiko priimta. 125 kas už, prieš susilaiko priimta. Man pranešė, kad jau atvyko parlamento pirmininkas ponas Buzekas, taigi šioje vietoje nutraukėme balsavimą. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe... Taigi, gerbiami kolegos, man didelė garbė mūsų komitete pasveikinti parlamento pirmininką poną Buzeką, nes jis yra klimato kaitos reikalų žinovas, jis taip pat vadovavo parlamento delegacijai, kuri lankėsi praėjusioje klimato, kaito, praėjusioje klimato kaitos konferencijoje Kopenhagoje. Parlamento pirmininkas įdėmiai stebi mūsų komiteto darbą ir praėjusią savaitę Strasbūrę mes patvirtinome Europos parlamento rezoliucija dėl konferencijos Kankūne. Buvo tam tikrų prieštaravimų, bet e, taip pat yra ir tam tikrų minčių, kurios mus vienyje. Taigi norėčiau, ponė Buzekai, suteikti Jums žodį, kad Jūs pasakytumėte keletą pastabų aplinkos komitetui dėl Kankūno konferencijos ir visų su aplinkosauga susijusių klausimų. Pone pirmininkė, gerbėmiai kolegos, aš atsiprašau, kad įsiterpiau į jūsų balsavimą, bet sutrukdysiu jūs tik septynias minutės, nes žinau, kad jūs turėsite balsuoti dėl kito pranešimo. Pirmiausia, noriu atsiprašyti jūsų kad negalėjau susitikti su tais jūsų nariais, kurie praėjusią antradienį, kurie priklauso delegacijai užsiimančiai Kankūno konferencijos klausimais. Žinote, kad aš esu taip pat atsakingas už taikinimo komitetų darbo tvarkės sudarimą ir darbą ir tai buvo mano pirmoji pareiga. Aš taip pat praėjusi. Aš taip pat nepirmininkavau praėjusią savaitę diskusijai dėl klimato, nes lygiai dėl tų pačių priežasčių turėjau renktis pirmininkų sueigos posėdžiui susisiekti su ministrais pirmininkais ir atlikti kai kurios kitus darbus. Kaip ir kai kur jūsų delegacija susitikau su ponė Adiger, komisijos nare, ir mes apsvarstėme visus pačius svarbiausius klausimus, kuriuos jūs žinote ir kuriuos jums pristatė ponė komisijos nariai. Ir pats svarbiausias dalykas, dėl kurio deramasi, taip mano komisija. Tai yra priemonės, kurios švelnintų klimato kaitos padarinius e, miškininkystė technologijos. Ir norėčiau pažymėti, kad pasikeitimas technologijomis yra labai aktualus klausimas ne tik tai, kai kalbame apie įprastinį pasikeitimą tarp įsivyščiusių ir besivystančių šalių, bet taip pat ir tarp išsivyščiusių šalių. Na, sakykime, pavyzdžiui, tarp JAV ir Brazilijos, kuri labai sparčiai vystosi. Kitas dalykas - postkijoto susitarimai, kurie būtų teisiškai pareigojantis. Mes kalbėjomės apie Johannesburgė vykusią klimato kaitos klausimais konferenciją, o ne apie Kankūno konferenciją. Manau, kad reikia žengti po truputį link galutinio susitarimo. Aš pasiunčiau komisijos pirmininkui Baroso dėl papildomų 17 Europos parlamento narių, kurie yra pasirengę vykti be oficialios delegacijos 15 narių į Kankuną, nes oficiali parlamento delegacija į ją įeina 15 parlamentarų ir dar 17 išreiškia pageidavimą vykti. Tai reiškia, kad reikalinga akreditaciją. Ir kaip minėjau, kad 17 parlamento, Europos parlamento narių nėra oficialios delegacijos nariai. Bet pirmininkų suiga patvirtino, kad jie gali vykti, tačiau dėja mes negalime tų 17 parlamento narių įtraukti į oficialią Europos Sąjungos delegaciją nes ją sudaro, kaip žinote, trijų institucijų atstovai. Tai yra Europos komisijos, ministrų tarybos ir Europos parlamento. Žinote, kad darbo tikrai ten daug. Ir tiesioginėse dėrybose, bet to susitikimai su žiniasklaidos atstovais, pasirengiamasis darbas, turiu pasakyti, kad tikrai nelengva. Mūsų paskutinės rezoliucijos klimato kaitos klausimai 79 punktas nurodo, kad mes turime dirbti kartu su komisija, su vyriausybėmis. Beje, rezoliucija tikrai labai gera, labai išmintingai parašyta. Todėl norėčiau padėkoti jūsų komitetui už pagalbą rengiant rezoliucijos tekstą. Ir noriu jūs informuoti, ką ketinu nuveikti kitą savaitę, nes tai matyt bus svarbu. Kitos savaitės pirmadienį arba antradienį, kai jūs vyksite į Kankūną, nepamirškite. 15 plus 17 žmonių iš parlamento vis. Taigi, pirmadienį, antradienį vyks trejato susitikimas, nuolatinio atstovų komitetas posėdžiaus antradienį ir tas sprendimas, kurį pasieks koriperas, bus arba patvirtintas arba ne pirmininkų suaigos. Ir taryba sprendimą galutinį gali priimti penktadienį, o tada jau viskas turėtų vykti, na, sakykime, gal pagal optimistišką scenarių. Ir gruodžio 15 dieną mes galėsime per paskutinę Strasbūro plenarnės sesijos dieną balsuoti dėl 2011 metų ES biudžeto projekto. Taigi, aš susitiksiu su ministru pirmininku Rūtą, nes mes turime su valstybėmis narėmis konkrečiai kiekvieną išaiškinti, kas Europos parlamentui labai svarbu. Europos parlamentas irgi prisijima dalį atsakomybės už biudžetą. Ir nemanau, kad parlamentas norėtų elgtis ne pagal susitarimą. O tam, kad tas susitarimas būtų pasiektas, reikia susėsti komisijai, parlamentui ir valstybėms narėms prie vieno stalo. Kitą savaitę lygiai tais pačiais tikslais vyksiu į Jungtinę karalystę. Savaitės pradžioje. Taigi aš prisimu tam tikrą atsakomybę, bet taip pat noriu palinkėti ir jums pasiekti rimtos pažangos derantis Kankune dėl tų keturių labai svarbių dalykų. Taip pat, manau, kad ir kalbant apie būsimas dėrybas reikia pažymėti, tikėkime, kad mes Kankune padarysim rimtą žingsnį į priekį, kad galėtume Johannesburgo konferencijoje 12 metais jau prisijimti visi visos pasaulio šalis teisiškai pareigojančias prievolės. Ačiū. Pone pirmininkė, esame dėkingi, kad jūs atvykote į mūsų komitetą ir, manau, visi mes žinome, kaip rimtai jūs dirbate klimato kaitos problemų sprendimo srityje Dar kartą noriu pasakyti, kad taip yra 15 iš mūsų oficialiųjų ES delegacijos narių vykstančių į Kankūną, bet dar prisijungs 17 parlamento narių, įskaitant ir mūsų komiteto narius, kurie dirbs Kankūne. Kita vertus, gruodžio plenarinės sesijos metu kitų metų biudžeto projektas ir apskritai biudžeto reikalai bus patys svarbiausi, ko gero, nes tikėkime, kad 2011 metus pasitiksime, pasitiksime pasiekę gerų rezultatų ir aišku, nereikia pamiršti, kad dėrėti su 27 valstybėm narėm tikrai nebus lengva. Noriu padėkoti pirmininkė, jums, kad atvykote. Mes kaip tik ryte kalbėjome, kad Kinija ir JAV kyla, po truputį stiprėja ir jie pradėjo daugiau atsižvelgti į klimato kaitos reikalus. Kankūne, kaip žinote, jau vakar pateikti kai kurie pirmieji pasiūlymai. Ačiū taigi pirmininkė, kad atvykote pas mus. So, Präsidenten sind viel beschäftigt. Das, uh... Taigi, parlamento pirmininkas iš tiesų yra labai užimtas, taigi mums liko daugiau laiko balsavimams, taigi galime toliau tęsti balsavimą. Buvome sustoję ties 14 kompromisu dėl septintosios dalies. Taigi klausiu, kas už šį kompromisą? Kas prieš? susilaikė priimta. Toliau 132 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 133 kas už, prieš, susilaiko priimta. 134 kas už, prieš, susilaiko priimta. 135 kas už, prieš susilaiko priimta. 136 kas už, prieš susilaiko priimta. 137 kas už, prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas dėl 8 dalies kas už, prieš susilaiko priimta. 145 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 146, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 147, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 180. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 148. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 150. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 151. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 152 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 153 kas už, prieš, susilaiko priimta. 154 kas už, prieš, susilaiko priimta. 155 kas už, prieš susilaiko priimta. 156 balsuojame dėl skirų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko atmesta. 158 kas už prieš susilaiko priimta. Šešioliktas kompromisas dėl vienuoliktosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 165, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 166, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta, 167 kas už, prieš susilaiko priimta, 168 kas už, prieš susilaiko priimta, 169 kas už, prieš susilaiko priimta, 170 kas už, prieš susilaiko priimta, 171 kas už, prieš susilaiko priimta. 172 kas už prieš susilaiko atmesta. 173 kas už prieš susilaiko priimta. 174 kas už prieš susilaiko priimta. 175 kas už prieš susilaiko priimta. 176 kas už, prieš susilaiko atmesta. 177 kas už, prieš susilaiko atmesta. 178 kas už, prieš susilaiko priimta. 181 kas už, prieš susilaiko atmesta susilaiko priimta. 182 kas už, prieš susilaiko priimta. 183 su žodiniu pakeitimu ir balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis atkrenta. 184. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 185. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 186. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 187. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 188. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Dabar konstatuojamosios dalis, pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji, antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kas už, prieš, susilaiko priimta, penktas kas už, prieš, susilaiko priimta, šeštas kas už, prieš, susilaiko priimta, septintas kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau konsoliduotas pakeitimas numeris vienas, kas už, prieš, susilaiko priimta Priimta. Toliau kompromisinis pakeitimas antras. Kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Devynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt septintas pakeitimas. Kas už? Prieš, susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl 27 pakeitimo. beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 28 yra, tai yra lingvisnis, kalbinis pakeitimas, ar ne? Tačiau vis tiek turime dėl jo balsuoti. Taigi 28 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30. Ir 33 kas už, prieš susilaiko priimta. 31 atkrenta, 32 kas už, prieš susilaiko priimta. 34 žodinis pakeitimas ir balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis atkrenta. 35 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. 36 kas už. Prieš susilaiko priimta. 37 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 38 kas už, prieš susilaiko priimta. 39 kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš susilaiko priimta priimta. Konsoliduotas ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 47, atskiros dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas. Norite patikrinti antrąją dalį? Gerai, balsuojame dėl jos. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 54 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 55 kas už? prieš, susilaiko priimta. 56 kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 58 pakeitimas, balsuosime tik dėl pirmosios dalies kas už prieš susilaiko priimta. O liberalai po pasibaigus balsavimui paaiškins, kodėl jie už daugelių dalykų balsavo prieš. 59 pakeitimas. Taip pat balsuosime dėl, tik dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis atsimta, taigi 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 66 pakeitimas, balsuome gal atskirų dalių, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 68 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 70 kas už, prieš susilaiko priimta. 71 kas už, prieš, susilaiko priimta, 72 kas už, prieš, patikrinsime, balsuojame dėl 72 pakeitimo. Oh, Balsavimas baigtas, priimta. 73 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Ir balsuojame dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Super. Balsavimas baigtas. 48 už, ne vienas prieš ir vienas susilaikęs. Taigi sveikinu ponę Matijas. So, Kadangi parlamento pirmininkui buvome paskyrę pusvalandį, o jis turėjo išeiti, taigi laimėjome 20 minučių. Todėl dabar padarysime 20 minučių pertrauką pusę vienuolikos, punktualiai pusę vienuolikos tęsime posėdį, kuomet atvyks EFSA e,